Nematau prieštaravimų. Taigi šis įgaliojimas yra patvirtintas. W trybie zwykłej procedury ustawodawczej e, teisės aktų primtų pagal įprasnę teisėkuros procedūrą tvirtinimas. Norėčiau informuoti, kad kartu su taryba trečiadienį pasirašysiu penkis tokius aktus pagal e, parlamento darbo tvarkos taisyklių 74 ke, ke, taisyklę ir šio posėdžio protokole bus įtraukti šių aktų pavadinimai. E, iš socialistų frakcijos esu gavęs nominacijas į komitetus ir parlamento delegacijas.